Uh, next point. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Kitas darbotvarkės klausimas yra balsavimai. Noriu atsiprašyti jūsų visų. Štai, kad buvote priversti luktelėti 15 minučių, tačiau vyko labai įtemptas, įdomus koordinatorių posėdis, pasiekti geri rezultatai, įtampos neliko po posėdžio, tačiau jis šiek tiek ilgiau užtruko. Nei tikėjomės, taigi turėjome baigti svarstyti visus klausimus ir dėl to šiek tiek pratesime posėdį. Dabar mūsų laukia balsavimai dėl keturių pranešimų. ir balsavimai užtruks daug ilgiau nei valandą, turime būti tam pasirengę. Taigi dabar pranešimas, pranešimo projektas dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos duomenų. Pranešė yra Barbara Kapel. Žinoma, pradėsime nuo bandomojo balsavimo. Mums reikia klausimą užduoti balsavimui. Ar esate supykę dėl to, kad posėdis vėliau prasidėjo? Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Tarp balsuojančiųjų vienu Europos Liaudės partijos frakcijos atstovu yra per daug. Taigi pradėkime dabar balsuoti. 68 pakeitimas. Nuo 56 iki 68 identiški pakeitimai. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestu. 73, 76 kartu, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 78, 75, 5 atsiprašo, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 78 už, prieš, susilaiko atmesta. Devintasis, kas už prieš susilaiko atmesta, aštuntasis už, prieš pasitikrinkime dėl aštunto, veikiausiai pritarta jam. 80. Balsuoti vienu atstovu Aldė ir Europos liaudės partijos frakcijos yra per daug, vis dar lieka per daug vienu liaudės partijos atstovų, dabar viskas gerai, pritarta. 81, kas už, prieš susilaiko atmesta, 85, kas už, prieš susilaiko atmesta, 85, sustikrinamės dėl jo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 87. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 88. Kas už. Pasitikrinkime. Dėl 88. Balsuoti baigiame. Atmesta. 89. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime vėl. Balsuoti baigiame. Pritarta. 90. Kas už? Prieš tikrinamės dėl 90-ojo. Pritarta 9, nuo 91 iki 61 kartu balsuome dėl visų pakeitimų, kas už, kas prieš. Susilaiko atmestas 62, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 97. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 10. 883 kartu, kas už, prieš. Pritarta 84, kas už, Ne, pirmininkas atsiprašo, dabar balsuosime dėl 20 pakeitimo. Kas už 20 pakeitimą? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 20. Balsuoti baigiame atmesta. 102 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 103 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuosime kartu nuo 21 iki 32 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntasis kas už, prieš, susilaiko atmesta 34, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 113, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 34, už, prieš, susilaiko atmesta. 114, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 36, kas už, prieš, susilaiko atmestas 107-115 kartų, kas už prieš susilaiko atmesta 108 nuo šio iki 55 kartų, kas už prieš susilaiko atmesta 39 kas už prieš susilaiko atmesta 40 kas už prieš susilaiko atmesta Atmesta 41, kas už. Netikrinamės dėl 40 prieš tai. I close the vote. Reject. Balsuoti baigiame. Atmesta. 41. Kas už? Prieš susilaiko atmesta 42. Už prieš susilaiko atmesta 43. Už prieš susilaiko atmesta 44, už prieš susilaiko atmesta 45, už prieš susilaiko atmesta 46, už prieš susilaiko atmesta 47, už prieš susilaiko atmesta 50, už prieš susilaiko atmesta 52, už prieš susilaiko atmesta 57 už, prieš susilaiko atmesta 58 už, prieš susilaiko atmesta 56 už, prieš susilaiko atmesta 59 už, prieš susilaiko atmesta 66 už, prieš susilaiko atmesta 67 už, prieš susilaiko atmesta. Gautinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 39 balsais už, 6 prieš. Dabar balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Taip pat e, dėl sprendimo pradėti tarp institucinės darybas. paprasta, komiteto visų narių daugumą turime balsuoti. Dėl sprendimo pradėti tarp institucinės dėrybas pradedame vardinį balsavimą. Balsuoti baigiame. 37 už 7 prieš. Good sutikime įgaliojimus pradėti tarp institucinės darybas. Ačiū pranešėjui. Dabar balsuosime dėl pranešimų projektų dėl snaudančio energijos e, pažangos ataskaitos naudojimo. Paloma Lopes Bermėko. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 59 pakeitimas, kas už, prieš. Galbūt patikrinkime elektroninio balsavimo būdu. 59. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Ne, pasirodo, nepritarta vis dėlto šiam pakeitimui. Atmestas. 59. Taigi atmestas. 14. Kompromisas. 14. Kompromisas. Ar kilo kažkokių problemų Man atrodo, kad šiek tiek per anksti sustabdėte balsavimą dėl 59 pakeitimo. Kągi, suprantu. Keturioliktasis kompromisas. Kas balsuojate už? Kas prieš? Balsas iš salės dėl 59-ojo. Prašėme pakartotinai balsuoti. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, mes nespėjame balsuoti dėl 59-ojo, kadangi neveikia mūsų elektroninio balsavimo aparatai, tad prašome pakartoti balsavimą dėl 59-ojo. Du kolegos, kaip jau minėjau, neturėjo galimybės atiduoti savo balsų dėl šio pakeitimo. Galite pasižiūrėti ir savo sistemoje, pamatysite, kad trūksta dviejų balsų. Pirmininkas. Brangus kolegos, man tikrai nekelia e, problemų kartoti balsavimus, tada balsuosime turbūt dvi valandas dėl visų šių pranešimų. Tačiau nežinau, ar galima dabar pradėti keisti taisyklės viduryje balsavimo ir grįžti atgal, juk buvo skirta tiek pat laiko balsuoti kaip ir dėl visų kitų pakeitimų, kalbant apie balsavimą dėl 59-ojo. Tad nežinau, ar dabar būtų tinkama sugrįžti atgal ir iš naujo balsuoti palaukti ilgiau balsuojant galima tuo atveju, jeigu yra vardinis balsavimas arba jeigu pamatėme, kad reikia balsuoti elektroniškai. Ir tikrai negalime per daug ištesti savo darbo, e, negalime bereikalingai gaišinti vieni kitų. Ten nebuvo kažkokia tai išskirtinė situacija ir atleiskite, jeigu jums dėl to kyla problemų, tačiau negalime grįžti atgal. Tad 14 kompromisas, kas balsuojate už. Kas prieš, balsuokime elektroniškai dėl 14 kompromiso. Dabar tikrai duosiu šiek tiek daugiau laiko, balsuojame vienu EPP nariu per daug. Baigiu balsavimą. Pritarta šiam kompromisui. Dabar papildomas mm, tekstas prie 14 kompromiso, kad balsuojate už, kas prieš, Taip pat reikės pasitikrinti elektroniškai, papildymas 14 kompromisui, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam papildymui. Dabar 15 kompromisas, kas balsuojate už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų, reikės balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 72 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų? Pasitikrinkime. Tad 72. Balsuokime elektroniškai. Dėl 72 pakeitimo balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar šešioliktasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 80 pakeitimas. Kas už, kas prieš ar yra susilaikiusiųjų atmesta. 17 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 83 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 84 už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš. Panašu, kad teks balsuoti elektroniškai. 18 kompromisas, balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis kompromisas. Dabar 85 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Dėl 85 pakeitimo dar kartą pakartosiu balsuojame, galbūt to nesitikėjote. Tad 85 pakeitimas kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Panašu, kad teks balsuoti elektroniškai. Atsiprašau dėl to, tad balsuojame dėl 85. -ojo. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. Einame tiesiai prie 90 pakeitimo. Kas balsuojate už, kas prieš. Panašu, kad teks ir vėl balsuoti elektroniškai dėl 90 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. 91. Kas balsuojate už? Kas prieš? Panašu, kad ir dėl šio teks balsuoti elektroniškai. 91. Balsavimas baigiamas. Atmestas ir šis pakeitimas. 92. Kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų atmesta. 19. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Dabar šimtas pirmasis pakeitimas. Kas už? kas prieš. Galbūt pastikrinkime elektroniškai 101. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 110 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš ar yra susilaikiusiųjų atmesta. 20 kompromisas, kas balsuojate už, prieš susilaikė pritarta. Dabar 1-2-0, 120 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 122 kas balsuojate už, prieš, susilaikę, pritarta. 123 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmestas šis pakeitimas. 124. Kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. Rėdžiai ketvirtasis, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 21. Kompromisas, kas balsuojate už, prieš, susilaikė, pritarta. 131. Kas už, kas prieš, susilaikė. Galbūt balsuokime elektroniškai dėl 131. Tad balsuojame elektroniškai dėl 131-ojo, balsavimas baigtas, atmestas šis pakeitimas. 132-asis, kas balsuojate už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Galbūt pasitikrinkime elektroninio balsavimo būdu. 132 balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 133 kas balsuojate už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 22 kompromisas kas balsuojate už, prieš, susilaikę, pritarta šiam pakeitimui. Dabar 137. Kas už, kas prieš. Galbūt pasitikrinkime ir dėl šio 127 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 139, kas balsuojate už, kas prieš. Galbūt ir dėl šio balsuokime elektroniškai. 139. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 23 kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 24 kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš. Galbūt pasitikrinkime elektroniškai dėl 24 kompromiso. Tad balsuojame elektroniškai dėl 24 kompromiso. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. 146, kas balsuojate už, kas prieš. 146, dar kartą pakelkite rankas, kas už, kas prieš. Galbūt pasitikrinkime elektroniškai dėl 146. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. 147 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime ir dėl šio pakeitimo. 147. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimu 148. Kas už, kas prieš. Panašu, kad e, tokia pat situacija pritarta šiam pakeitimui 149. Kas balsuojate už, kas prieš. Greičiausiai reikės pasitikslinti dėl 149 balsuosime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. 150 Kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Galbūt pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigiamas, 150 atmestas pakeitimas, dabar 151. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 152, kas balsuojate už, kas prieš. Galbūt pasitikrinkime elektroniškai. 152 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. 153 kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusių pritarta 154 kas už, kas prieš Ar yra susilaikiusiųjų? Galbūt balsuokime dėl 154 elektroniškai. Tad pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmestas šis pakeitimas. NV2. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? 25 kompromisas. Kas balsuojate už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. 25 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 25 kompromisui. Dabar 162 e, kaip tam tikras papildymas. E, kas už, kas prieš ar yra susilaikiusiųjų atmesta. Dabar 25 kompromiso papildymas. kas už, kas prieš. Galbūt pasitikrinkime elektroniškai. 25 kompromiso papildymas. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 164 pakeitimas kas už, kas prieš. Teks balsuoti elektroniškai. 164. Balsuokime elektroniškai, prašau. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. 165 kas už, prieš. Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? 166 kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų atmesta? 26 kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? 26 kompromiso papildymas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 172 pakeitimas. Atsiprašau. 26 kompromiso papildymo papildymas. 186 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusių. Galbūt elektroniškai pasitikrinkime. 186 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 172, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusių, pritarta. 174. Ar yra e, balsančių už prieš susilaikiusių pritarta? 27 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 28 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 188 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, bet galbūt pasitikrinkime elektroniškai dėl 188. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. 189 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 29 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 29 kompromiso papildymas kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 30 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 30 kompromiso papildymas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Ta 30 kompromiso papildymas. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar pakeitimas 200, kas balsuojate už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? jų? Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl 200 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 201, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Panašu, kad atmestas šis pakeitimas. Dabar 202. Ne, dėl 201 vis dėlto reikėtų balsuoti elektroniškai. 201 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. 202, kas balsuojate už, kas prieš. Galbūt balsuokime ir dėl šio pakeitimo elektroniškai 202. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. 203, kas balsuojate už, kas prieš. Pasitikrinkime. Balsuokime elektroniškai. 203. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. 204, kas balsuojate už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Pritarta. 205 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pasitikrinkime elektroniškai. Tad 205. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 206, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 207, kas balsuojate už, Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? 208, kas balsuojate už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? Dabar 31 kompromisas, kas balsuojate už, prieš susilaikė pritarta. Du aštuoni. 281, kas už prieš susilaikė pritarta. 32 kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 219, tai yra 32 kompromiso papildymas, kad balsuojate už, kas prieš. Balsuokime elektroniškai. 219 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas, atmestas šis pakeitimas. 224. Kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų, balsuokime elektroniškai. 224. Dėl šio pakeitimo balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. 225 pakeitimas. Kas už, kas prieš Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? 226 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš. Balsuokime elektroniškai dėl 226. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas dabar 227, kas balsuojate už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų atmesta? 228, kas balsuojate už, kas prieš. Galbūt pasitikrinkime elektroniškai dėl 228 pakeitimo. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas dabar 229. Kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Galbūt pasitikrinkime elektroniškai, panašu, kad buvo balsuota teigiamai, tačiau nėra iki galo aišku. 229 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 230, kas balsuojate už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Atmestas atrodo šis pakeitimas, tačiau pasitikslinkime. Balsuokime elektroniškai. Tad 230 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 231. Kas už? Kas prieš? Atmestas šis pakeitimas. Dabar 33 kompromisas. Kas balsuojate už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusių pritarta? 33 e, kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 33 kompromiso papildymas už, prieš susilaiko pritarta. 240, kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko. Nėra aišku, tad balsuokime elektroniškai. Balsuojame dėl 240. I close the vote. Rejected, you were right against the liberals, which makes difference. I see. Two. 241 už, prieš susilaiko pritarta. 243 už, prieš susilaiko pritarta. 244 už, prieš susilaiko pritarta. 245 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. 245 tikriname. Baigiame balsuoti. Pritarta. 246 kas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. 246. Pasitikrinkime. Baigiam balsuoti. Atmesta. 247 už. Prieš susilaiko, pasitikrinkime. Du keturi septyni. Baigėme balsuoti. Pritarta. 34. Pirmininkė, galbūt ekrane galėtumėte rodyti rezultatus, nes paskutariaisiais e, kartais pasakote, kad pritart arba atmesta, bet mes nematom skaičių ekrane. Tai gal galit parodyti. Trisdešimt ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 255 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko pritarta. 256 už, prieš susilaiko pritarta. 257 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. 7. 297 balsuojame elektroniškai dėl šio pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Atmestas 257, dabar 35 kompromisas, kad balsuojate už. Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. 35 kompromisas balsuojama elektroniškai, balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 36 kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš Pasitikrinkime elektroniškai svarbus kompromisas. Balsuojame dėl 36 kompromiso. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis kompromisas. 265 ir 266 pakeitimai, dėl jų balsuojame kartu, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai dėl 265 ir 266. 265 ir 266. Baigime balsuoti. Atmesta. Taigi dabar 267 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta, bet pasitikrinkime. 267. Baigėme balsuoti. Pritarta. 268. Ne, atsiprašau, kadangi paskutiniam pritarta. 268. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 268. Tikriname. Baigiam balsuoti. Atsiprašau. Kažkas neveikia. Yra problema ta pati kaip ir praeitą kartą. Aš negalėjau pakeisti savo balsavimo, dar ir prieš pasibaigiant balsavimui. Pirmininkas, suprantu, kolega, taip tai yra problema. Aš nepaskelbiau balsavimo pabaigos. Mes balsavome dėl 268. Kol kas balsavimas nesibaigė. Tai grįžtame prie 268. Bet norėčiau paprašyti jūsų, kad jūs persėstumėte. Su savo kortele balsuotumėte kitur. Ir savo techninių tarnybų paprašysim išspręsti šitą problemą, nes yra neįmanoma balsuoti. Kolega Tamburano, ar viskas dabar gerai? Yeah. So, colleagues. Taigi, kolegos, grįžtame prie 268 pakeitimo ir balsuojame, mes tikriname elektroniniu būdu 268. Dar kartą balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 269 kas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. 269. Baigiame balsuoti. Atmesta. 270. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Labai sunku pasakyti. Baigiam balsuoti. Pritarta. 37 kompromisas kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 275 kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. 275. Pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. Atmesta. 38 kompromisas kas už? Prieš. Turime patikrinti. 38 kompromisas. Baigėme balsuoti. Atmesta. 276 ir 277 balsuojame kartu. Kas už? Prieš. Tikriausiai atmesta, bet pasitikrinkime. 276, 277. Baigime balsuoti. Pritarta. 281 kas už. 281 kas už prieš susilaiko atmesta. 282 kas už prieš susilaiko atmesta. 283 kas už prieš susilaiko atmesta. NV5 kas už prieš susilaiko pritarta 39 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 289 kas už, prieš susilaiko pritarta. 290 kas už, prieš susil... pasitikrinkime 290. Tikriname. Baigime balsuoti. Pritarta. 291 kas už prieš susilaiko atmesta. 292 kas už, prieš susilaiko pritarta 293 kas už, prieš susilaiko e, pritarta 294 už, prieš turime patikrinti 294, tikriname elektroniškai. Baigime balsuoti. Atmesta. 40 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Papildymas 40 kompromiso, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Prita, pri, papildymai pritarta 302 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko Susilaiko, tikrinkime. 302. Baigiam balsuoti. Atmesta. 303 kas už. Prieš. Pasitikrinkime. 303. Baigiam balsuoti. Pritarta. 41. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 306. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 307. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime 307. Baigėme balsuoti. Pritarta. 308 kas už? Prieš. Pritarta. 309 kas už? Prieš. Atmesta. 310 kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 310. Tikriname 310. Baigiam balsuoti. Atmesta. 42 kompromisas kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. NV22 kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 320, 320 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. 322 kas už, prieš. Pasitikrinkime. 322. Baigiam balsuoti. Pritarta. 323 kas už prieš, susilaiko pritarta. 324 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trys du šeši kas už, prieš susilaiko pritarta. Trys du septyni kas už, prieš susilaiko pritarta. 328 kas už, prieš susilaiko pritarta. 330 kas už. 328, galim pasitikrinti. 328. Kolegos, grįžtame prie 328, tikriname. Baigiam balsuoti. Atmesta. 330 kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. 332 už. Prieš. Susilaiko pritarta. 333 už. Prieš susilaiko pasitikrinkime. 333 tikriname elektroniškai. Baigiam balsuoti. Atmesta. 334 už. Prieš susilaiko pritarta. 43 kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. 342 už. Prieš susilaiko pritarta. 343 už. Prieš susilaiko pritarta. 344 už, prieš susilaiko pritarta. 345 už, prieš susilaiko pritarta. NV24 antra dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Agri 13, kas už, prieš susilaiko pritarta, agri 14, kas už, prieš susilaiko pritarta, agri 5, už, prieš susilaiko pritarta. Dabar einame prie pirmo kompromiso, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, antras kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš. Pasitikrinkime. Dvyliktas pakeitimas. Baigiam balsuoti. Pritarta. 14. Kas už? Prieš. Atmesta. 5. Kompromisas už. Prieš susilaiko. Pritarta. 6. Kompromisas už. Prieš susilaiko. Pritarta. 7. Kompromisas už. Prieš susilaiko. Pritarta. 8. Kompromisas už. Prieš susilaiko. Pritarta pritarta. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 42 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. 12 kompromisas už, prieš. Pasitikrinkime. 12 kompromisas. Dvyliktas kompromisas. Tikriname. Baigiame balsuoti. Pritarta. 48 pakeitimas už, prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Turime būti tikri. 48 pakeitimas. Baigiame balsuoti. atmesta. 51 už, prieš. Pasitikrinkime 51. Baigiam balsuoti. Pritarta 51. Jam pritarta. jūs nekelite rankų, taigi pasitikrinkime. 58 pakeitimas, aš prašau pakelti rankas. Baigiam balsuoti. Pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas balsuojame elektroniniu būdu. Vardinis balsavimas, elektroninis vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigė balsuoti. 34 už, 30 prieš, susilaikiusių nėra. Labai ačiū. Puikiai balsavome.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 to, to say... Labai gaila, bet e, mūsų balsavimo darbai dar nesibaigė. Dabar einame prie PIPER pranešimo energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita. Pradėkime, gerbėmėjai. Taip suprantu, kad daugelis e, ar kai kas jau ir dingo. Dingo susidomėjimas balsavimu. 46 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Ir prašau visus susėsti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 42 už. Prieš susilaiko atmesta. 41 už, prieš. Pasitikrinkime. 41. Baigiam balsuoti. Atmesta. 43 už. Prieš susilaiko, atmesta. 45 už, prieš, susilaiko, atmesta. 44 už, prieš, susilaiko, pritarta. 40 už, prieš, susilaiko, pritarta. 47 už, prieš, susilaiko. Tikriname. 47. Kolegos pirmoje eilėje, jeigu galvotų, galėtumėt balsuoti, tai man būtų tikrai paprasčiau, bet jūs nebalsuojat. Tai aš e, prarandu ryšį su socialdemokratais, vien dėl jūsų. Atsiprašau, baigiam balsuoti. Atmesta. 49. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Minus trečias kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. NV2 už. Prieš susilaiko. Pasitikrinkime. NV2. Turime tikrinti. Baigiam balsuoti. Pritarta. Trečias kompromisas kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Kolegos iš EPP, gal balsuotumėt? Būtų tikrai man didelė parama. Kolegos abiejose pusėse, prašom balsuoti. 60 pakeitimas. Keturi svarbiausi asmenys pirmoji eilė. 60 pakeitimas prieš susilaiko pritarta. 51 už prieš susilaiko pritarta. 41 už prieš susilaiko pritarta. NV 41. 41. Baigiam balsuoti. Pritarta. Trečias A kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Prit... Tikriname. Trečias A kompromisas. Baigiam balsuoti. Pritarta. NV42, kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Bet pasitikrinkime. NV42. Baigiam balsuoti. Pritarta. 16a kompromisas, kas už? Prieš susilaiko. Tikriname. 16a. 16a. Kompromisas baigiam balsuoti, pritarta. 65. Už. Prieš. Susilaiko Turim tikrinti. 65. Baigiam balsuoti. Pritarta. 67 už, prieš. Tikriname. 68, atsiprašau, tikriname. Baigiam balsuoti. Ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtas A kompromisas už, prieš, susilaiko. Na, frakcijų viduje susiskaldimas. Ketvirtas kompromisas tikriname. Susiskaldimas. Vienas, vienu SND balsu per daug. Baigiam balsuoti. Pritarta. NV 43 kas už, prieš. Susilaiko pritarta. NV 10 kas už, prieš. Susilaiko pritarta Pasitikrinkime. Baigiam balsuoti. Pritarta. 4B kompromisas kas už? Prieš. Tikriname. Ketvirtas B kompromisas. Baigiam balsuoti. Pritarta. 232 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. NV49 Dėl jo turėtų būti balsuojama kaip dėl papildomo. NV 49, kas už? Prieš? Pasitikrinkime. 49 tikriname. Baigiam balsuoti. Pritarta. 77, kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. 78 už. Prieš susilaiko pritarta. 79 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 81 pirma dalis kas už. Prieš susilaiko pritarta. Antra dalis kas už prieš, susilaiko atmesta. 82 kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. 82 tikriname. Baigiam balsuoti. Pritarta. 83 už. Prieš susilaiko, pasitikrinkime. 83. Baigiam balsuoti. SND vienu balsu per daug. Baigiam balsuoti, pritarta. Penktas kompromisas, kas už? Prieš. Susilaiko, pritarta. Šešis, šeštas kompromisas, kas už? Prieš. Susilaiko, pritarta. 99 pakeitimas už. Prieš. Pasitikrinkime. Nelabai aišku. Baigiam balsuoti. Atmesta. NV22 kas už prieš susilaiko pritarta 29, kas už, prieš susilaiko pritarta 31, kas už, prieš susilaiko pritarta 102, kas už, prieš susilaiko pritarta 103, kas už, prieš susilaiko pritarta 104, kas už, prieš susilaiko pritarta 105, kas už prieš susilaiko pritarta, septintasis kompromisas, kas už, dar tikrinamės 205. Balsuoti baigiame. Atmesta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 117 kas už, prieš susilaiko pritarta. 100, e, nuo 118 iki 121 dėl ketverių pakeitimų kartu balsuojame, kas už, prieš pasitikrinkime dėl šių keturių pakeitimų. Balsuoti baigiame. Atmesta. 122 kas už, prieš susilaiko atmesta. 124 kas už, prieš susilaiko atmesta. 124 tikrinamės dėl jo. Thank you. We check 1 to 4. I close the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 123. Kas už? Prieš. Susilaiko pasitikrinkime dėl 123. Check 1 to 3. And I close the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 128, kas už, prieš turėtume pastikrinti ir dėl 128. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tai reiškia, kad dabar balsuosime dėl devintojo kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 149 kas už, prieš susilaiko pritarta, 150 kas už, prieš susilaiko pritartas 151, kas už, prieš susilaiko atmesta, dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritartas 159, kas už, prieš Verčiau pasitikrinkime dėl 159. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 154 antroji dalis, kas už. Prieš. Pasitikrinkime ir dėl 154 antrosios dalies. Balsuoti baigiame Atmesta. NV39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. NV40, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. NV48 už prieš susilaiko pritarta, 11 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 174 kas už, prieš susilaiko pritarta 177, kas už, prieš susilaiko pritarta 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta 184, kas už, prieš pasitikrinkime dėl 184. Balsuoti baigime. Atmesta. 185 kas už, prieš susilaiko pritarta 187 kas už, prieš susilaiko atmesta 192 kas už, prieš pasitikrinkime dėl 192. Balsuoti baigiame atmesta. 189 ir 190 kartu, tai yra identiški pakeitimai, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar 13 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 200 kas už prieš Pasitikrinkime dėl dušimtojo. Balsuoti baigiame. Atmesta vieno balso persvara. 205 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 202 kas už prieš susilaiko pritarta 203, kas už, prieš pasitikrinkime dėl 203. Balsuoti baigiame. Atmesta. 204, kas už, prieš atmesta, bet pasitikrinkime. Jau 204. Balsuoti baigiame. Atmesta. 206. Kas už? Prieš susilaiko atmesta tą pačią balsų daugumą. 207. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 207, <clears throat> kas už, prieš susilaiko pritarta. 208, kas už, prieš susilaiko pritarta. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta 225, kas už, prieš, susilaiko pritarta 226, kas už, prieš, pasitikrinkime dėl 226. Balsuoti baigiame. Atmesta. 230 kas už, prieš susilaiko atmesta. 231 kas už, prieš susilaiko pritarta 233 už, prieš susilaiko pritarta 235 už prieš pasitikrinkime dėl 235, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 236 už. Prieš susilaiko pritarta 237 už. Prieš susilaiko atmesta 16 kompromisas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 246. 238 ir 239 identiški pakeitimai, kas už, prieš susilaiko. Dėl 200. 238 ir 239. Atmesti. 241 kas už. Prieš. Pasitikrinkime dar kartą dėl 241. Balsuoti baigiame. Atmesta. 242 kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 242. Balsuoti baigiame. Dėl 243 pakeitimų. už, prieš, susilaiko. Mėly kolegos, prašau kelti rankas ir netrukdyti mums balsuoti. Žinau, kad įtrė komitete viskas yra labai įdomu, tačiau dabar mes balsuojame. Ir aš negaliu matyti salėje sėdinčių kolegų. 243 dar kartą, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Neaiškus balsavimo rezultatai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 244 kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. 245 kas už. Prieš susilaiko. Pritarta šį kartą 246, kas už 248. Dabar nes 246 atkrinta, kas už, prieš. Susilaiko pasitikrinkime dėl 248. Balsuoti baigiame. Atmestas 17 kompromisas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 257 kas už prieš susilaiko atmesta 258 kas už prieš susilaiko pritarta 262 kas už prieš susilaiko pritarta 10a kompromisas kas už prieš susilaiko. Dešimtas A kompromisas, kadangi frakcijų viduje pozicija yra išsiskirianti, tai turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. 18 kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritarta. 267 pakeitimo antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta, 266 pakeitimo pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 269 pakeitimo antroji dalis, kas už, prieš atmesta. NV13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, NV32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, NV52 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 274 kas už, prieš, prieš, susilaiko pritarta 275, kas už, prieš pasitikrinkime dėl 275. Balsuoti baigiame. Mesta 276, kas už prieš susilaiko pritarta, 277 kas už prieš susilaiko pritarta, 279 kas už prieš susilaiko pritarta. 19 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis NB pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktasis NB pakeitimas, kas už, prieš. Už prieš susilaiko pritarta. 291 už prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 291. Balsuoti baigiame. Atmesta. 223. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 224. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 90. 19. A kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Bet pasitikrinkime vis tiek dėl šio kompromisinio pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 295 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta 297, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 297. Balsuoti baigiame. Atmesta 298, kas už. Prieš susilaiko pritarta 19 B kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. NV307 pakeitimą antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 303, kas už, prieš susilaiko atmesta. NV56, kas už, prieš susilaiko pritarta. 21 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 311, kas už, prieš susilaiko. <clears throat> Bet pasitikrinkime verčiau dėl 311. Vienu socialistų ir demokratų atstovų yra per daug tarp balsuojančių, balsuoti baigiame. <clears throat> Atmesta 312, kas už, prieš, susilaiko pritarta 313 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis 313, kas už, prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 313 pakeitimo antrosios dalies. Balsuoti baigiame vienu socialistų ir demokratų atstovų yra per daug. Balsuoti baigiame. Atmesta 314, kas už, prieš susilaiko atmesta 315, kas už, prieš susilaiko atmesta 316, kas už, prieš susilaiko atmesta 317, kas už prieš susilaiko pritarta. 318 kas už prieš susilaiko pritarta. 319 kas už prieš susilaiko pritarta. 320 kas už prieš gerai merčių pastikrinkime dėl 320. Balsuoti baigiame. Atmesta 321, kas už, prieš, susilaiko. Pritar, atmesta 322, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 323, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 324. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 325. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 325. Balsuoti baigiame. Atsiprašau, sako pirmininkas, atmesta. 326. Kas už? Prieš susilaiko atmesta 327. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 328. Už prieš susilaiko. Atmesta NV45. Kas už? Prieš susilaiko Pritarta 46, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Einu 47, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. NV54, kas už, prieš susilaiko. Pritarta pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 19 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 19. Balsuoti baigiame. Atmesta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 29 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 31 kas už, prieš susilaiko turėtume pasitikrinti, nes politinės frakcijos savo viduje yra susiskaldžiusios. <clears throat> Balsuoti baigiame dėl 31 pakeitimo. Atmesta 33, kas už, prieš susilaiko pritarta 304, kas už, prieš susilaiko pritarta 35, kas už, prieš susilaiko pritarta 36, kas už, prieš susilaiko pritarta 37, kas už, prieš susilaiko pritarta 38, kas už, prieš susilaiko pritarta 39 pakeitimo pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta 39 pakeitimo antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Baigėme balsuoti. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko pritarta trečias, ketvirtasis, dvyliktasis kartu, kas už, prieš susilaiko pritarta penktasis pakeitimas, kas už. <clears throat> Antrasis atkrinta, taigi balsuojame dėl penktojo, kas už. Prieš susilaiko pritarta šeštasis, kas už prieš susilaiko pritartas septintasis, kas už, prieš susilaiko pritartas aštuntasis, kas už, prieš susilaiko pritarta, devintasis kas už prieš susilaiko pritarta. Gerai, tikrinamės dėl devintojo. Balsuoti baigiame. Pritarta dešimtasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta 11, kas už, prieš, susilaiko pritarta vardinis, galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Taigi, baigime balsavimą dėl pono Piperio pranešimo. 30 4 balsais už, 25 prieš ir vienam susilaikius patvirtinta. Labai ačiū. Dabar mūsų laukia paskutinis balsavimas, kaip minėjau. Dvi valandas reikės balsuoti. Uh, probably we will be earlier than two hours. Na, gal ir šiek tiek greičiau baigsime nei per dvi valandas. Dabar, tai, dabar balsuosime dėl Janušo Levandovskio parengto pranešimo, kuriame kalbama apie pasirengimą po rinkiminiai daugiametės finansinės programos peržiūrai laikotarpį nuo 14 iki 20 metų. Parlamento indėlis prieš komisijai pateikiant pasiūlymą. Pirmasis pakeitimas, kad balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis pakeitimas, už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusių, pritarta. Dešimtasis, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, pritarta. Tryliktasis pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kad balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 22 už, prieš, susilaiko atmesta 23 už, prieš susilaikė atmesta 26 už, prieš susilaiko at, pritarta 25 už, prieš susilaiko pritarta 24 už, prieš susilaiko atmesta 27 už, prieš Galbūt pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 27-ojo kviečiu balsuoti elektroniškai. Balsuojame dėl 27-ojo, balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas dabar 28-asis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 29-asis už, prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 30. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. Šeštasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, e, pritarta. Keturiasdešimtasis pakeitimas. Taip pat e, yra e, kartu su žodiniais pakeitimais balsuojama. Ar yra prieštaraujančių žodiniams pakeitimams? Turbūt žinote, kokie yra tie žodiniai pakeitimai. Esate su jais susipažinę, matau, kad prieštaraujančių nėra, tad balsuojame dėl 40-ojo pakeitimo kartu su žodiniu pakeitimu, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 42-asis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar elektroninis balsavimas. Tai yra paskutinis šios dienos balsavimas. Balsuojama dėl visos nuomonės. Na gaila, kad taip greitai baigsime balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Parengtai nuomoniai. Sveikinu pranešėją. Na ir kolegos, nepamirškite, kad darbą dar tęsime iki 12.30. Kviečiu visus likti salėje. Ačiū už balsavimą. But they are the, today Thank you. Brangus kolegos, ponios ir ponai, na, teoriškai mums liko vos 34 minutės, per kurias turėsime aptarti likusius tris darbo tvarkės klausimus. Na ir kažkaip nebejoju, kad mums pavyks tai padaryti. Juk įtrio komitete įmanoma netgi tai, kas neįmanoma, jeigu sėkmingai organizuosime savo veiklą ir per daug nedelsime. Na ir pirmiausia, aš pateiksiu keletą informacinių punktų. Ir šiandieną bus pristatyti trys klausimai - Jeržio Buriko, Buziko, Adamo Geriko ir Frederiko Federlei e, nuomonių projektai. Na ir aš pats per daug stengsiuosi neišsiplėsti, tarsiu vos keletą žodžių. Pirmasis klausimas 2017 metų biudžetas įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu. Labai svarbus klausimas. Labai svarbus klausimas įtrė komitetui. Na ir kas buvo įtraukta į įtrę parengtą nuomonę. Turbūt jums būtų e, svarbu tai išgirsti. Trumpai pristatysiu tai apie ką ten kalbama. Visų pirma, labai svarbu užtikrinti, kad 17 metų biudžetas skatintų augimą. taip pat e, žiniomis pagrystą, e, išmanę ir įtraukę ekonomiką e, bei augimą. Tai yra vienas punktas, tačiau norint pasiekti tokio augimo reikia, kad tinkamai ir sėkmingai funkcionuotų daugiametės programos tokias kaip Kosme, Horizontas 2020 ir taip toliau. Trečias punktas. E, čia kalbu apie tai, kad reikėtų Horizontas 2020 biudžeto eilutės atstatyti, taip pat ir e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės biudžeto eilutės atstatyti. Kalbant apie Horizontas 2020 programą, jos sėkmės procentas siekia 13-14 procentų, lyginant su 20-22 procentais e, tokį rezultatą pasiekė septintoji pamatinė programa. Tad Horizontas 2020 programa, kaip matote, nėra tokia sėkminga, galbūt mažiau paraiškų yra teikiama, sunku pasakyti. Tad tiesiog nepakankamas finansavimas ir tai yra vienas iš tų faktorių ir tai sukelia grėsmę Europos mokslinių tyrimų e, teritorijos sukūrimui. Tai yra svarbus dalykas. Dabar ketvirtasis punktas, labai svarbus punktas. Čia kalbu apie tai, kad reikėtų suteikti pakankamai išteklių Enisai, ES tinklų ir informacinio saugumo agentūrai. Na ir trumpai pristatysiu keletą e, detalių. Apie tai kalbėjome su įtrio komitetu ir kai kuriems iš jų turbūt gana aiškus šis punktas. Tačiau jeigu norėsite, melai atsakysiu į papildomus klausimus, jeigu tokių turėsite. Penktasis punktas. E, Čia kalbama apie e, energetikos sektorių ir sakoma, kad konkurencija e, energetikos sektoriuje yra labai svarbu siekiant užtikrinti energetikos rinkos sukūrimą. Svarbus yra ir kiti aspektai - energijos tikimo saugumas, e, efektyvumas, netgi bendri moksliniai tyrimai. Tad pagrindinė mintis yra tokia, čia reikia kalbėti apie bendrojo intereso projektus, jie yra glaudžiai susiję su energetikos sektoriumi, dabar šeštasis punktas parengtoje nuomonėje. Tai yra labai svarbus punktas. Čia kalbu apie tai, kad reikėtų skirti pakankamai išteklių Europos Sąjungos e, agentūrai dirbančiai bendradarbiavimo energetikos reguliavimo srityje. E, tai yra e, agentūra ACER ir ji dirba, pavyzdžiui, infrastruktūros kūrime, taip pat stebėsinoje, susijusia su mm, didmeninė rinka. Didmeninė rinka yra itin svarbi. Viskas priklauso nuo reguliavimo institucijų, taip pat nuo veiklos vykdytojų. Tad, kaip jau minėjau, e, reguliavimas energetikos srityje yra labai svarbus, svarbu bendradarbiauti šioje srityje. Na ir septintasis nuomonės punktas. Čia kalbu apie tai, kokia svarbi yra ITER programa. Turbūt žinote, kad ITER tai ne ITRE, tai ne tas pats dalykas, nors ir skamba panašiai. Mums reikia siekti pažangos Taip pat reikia ir palaikymo. Suprantu, kad nėra lengva pasiekti, e, kad būtų pakankama parama įter programai. Tačiau tai yra svarbus punktas. Ir mes turime vengti bet kokių vėlavimų išmokose. Tad septyni tokie punktai, kuriuos dabar trumpai pristačiau yra įtraukti į nuomonės projektą. Jeigu tik turite kažkokių klausimų, e, mielai jūs išklausysiu, galbūt turite kažkokių pastabų ar komentarų. Jei tik norite ką pridurti, panašu, kad žodžio niekas neprašo, ne. Panašu, kad yra vis dėlto vienas kolega, kuris norėtų pasisakyti, ponas Teličką. Gerbiamas pirmininkė, suprantu, kad laiko turime nedaug. Tad kalbėsiu trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už nuomonės projektą. Man atrodo, kad tai yra tikrai tvirtas pagrindas. Ir kalbant iš tos politinės perspektyvos, tikrai galiu visiškai pritarti tam, ką kalbėjote apie suderinimą. Norėčiau pabrėžti dar tris dalykus, kurie mano nuomonė neturėtų būti palikti nuo šalyje. Ir Tikiuosi, kad jiems bus galima skirti daugiau dėmesio parengtame nuomonės projekte. Visų pirma, investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Jūs pats minėjote, kad tai yra e, kertinis akmo, kalbant apie ES konkurencingumą, tačiau kalbant apie E, mokslinio tyrimų ir inovacijų tinklų kūrimą ateityje, e, tai taip pat darys tiesioginį įtaką tiems procesams, tad man atrodo, kad ES reikia užtikrinti, kad būtų pakankamas finansavimas šioje srityje. Kitas punktas yra mažas bei vidutinės įmonės. Na, nenoriu čia dabar kartoti to, kas visada sakoma, kad MVI yra e, tiesiog e, Europos ekonomikos stuburas, visi tai suprantame. E, Man atrodo, kad mes turėtume susitelkti ties tomis programomis, kurios palaiko mažas bei vidutinės įmonės, taip pat e, startuolius. Reikėtų kalbėti ir apie rizikos finansavimą. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra pakankamas finansavimas, mano nuomonė, taip pat turėtų būti teikiamas tiems projektams, kurie sudaro galimybės mūsų ekonomikai e, pereiti prie žiedinės ekonomikos. Mm, tai yra vienas e, svarbiausių ir akivaizdžiausių sąjungos prioritetų. Ir kaip tik yra rengiamas dokumentų rinkiniai šioje srityje, tai yra tas rytis, kuri tikrai gali tiesiogiai paskatinti augimą ir man atrodo, kad labai svarbu būtų skirti tam daugiau dėmesio. Ta tokie trys elementai, kuriuos norėjau paminėti. Tačiau daugiau ar mažiau galiu pritarti viskam, ką įtraukite į nuomonės projektą, palaikau jūsų parengtą tekstą. Ačiū, ačiū kolegai už komentarus, iš karto sureaguosiu tai, ką pasakėte, nes laiko neturime daug. Dėl pirmo punkto, kurį minėjote, taip, manau, kad e, būtų naudinga tai e, e, lab, išsameu paminėti. Dabar dėl MVI. Tai yra susijęs su kosme programa, tačiau be abejo galėtume dar konkrečiai paminėti mažas bei vidutinės įmonės. Na, o dėl žiedinės ekonomikos, Tai galbūt labiau yra Envi, o ne įtrė komiteto kompetencijos rytis, tačiau manau, kad galėtume įtraukti ir čia vieną ar kitą sakinėlį šiuo klausimu. Tačiau nebejoju, kad Envi komiteto rengiamoje nuomonėje tikrai bus išsamiau kalbama apie žiedinę ekonomiką. Ar dar yra norinčių kažką pridurti? Panas Telička, tai pritariu Jums, ponė pirmininkė, tačiau kalbant apie žiedinę ekonomiką, aš manau, kad reikia ją žiūrėti subalansuotai tiek ir iš aplinkosauginės pusės, kalbant, pavyzdžiui, apie atliekų tvarkymą. Man taip pat tai atrodo ir labai svarbus pramoninis klausimas. Tad džiaugiuosi, kad ketinate įtraukti trumpą nuorodą į žiedinę ekonomiką. Ponas Maragal. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Manau, kad tikrai galiu palaikyti kolegos, ką tik išsakytas pastabas. E, galbūt man tik nepatinka septintasis punktas, nuoroda e, į ITER. Turbūt žinote, kad e, tam punktui nepritarėme, savo nuomonę išsakėme ir peržiūrint daugiametę finansinę programą, bet kur atveju, man atrodo, kad svarbu atsižvelgti į audito rūmų parengtas ataskaitas dėl ITER ir e, ITER programos finansavimo bei valdymo. Tai turėtų atsispindėti ir kitų metų biudžete. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pridurti. E, pirmi metai po e, DFP. Buvo tikrai nemažai nesutarimų, kalbant apie finansinę programą. Ir manau, kad mes turime būti atidus, žiūrėti, kaip viskas vykdoma praktikoje, žiūrėti, kokia strategija taikoma. Taip pat reikia galvoti apie finansinės priemonės, jų sustiprinimą. Taip pat įtaka, kuri daroma mokslinio tyrimų sričiai, Horizontas 2020 programai. Po Paryžiaus šalių konferencijos bei pasiekto susitarimo reikia žiūrėti, kokie bus pirmieji žingsniai susiję su e, politikos ir strategijų klimato kaitos rytyje taikymu. Taip pat reikia atsižvelgti į naujas galimybės ir poreikius kylančius iš pramonės politikos. Tai reiškia, kad labai svarbu investuoti į energetinį efektyvumą, taip pat E, tai reiškia, kad reikia investicijų ir dėmesio um, specialioms programoms, regionų konvergencijai ir taip toliau. Bet kuriuo atveju, manau, kad dar bus galimybė dar sugrįžti prie šių pastabų ir vėliau. E, dėl jūsų pastabos susijusios su auditorumo ataskaita, tas klausimas buvo plačiai aptartas biudžeto komitete ir jie rengė nuomonę šiuo klausimu. Be abejo, atsižvelgiu ir į tai, jog tai turėtų būti mūsų sprendimo pagrindas, tačiau man taip pat labai svarbu atrodo ir visi tie vėlavimai susiję su mm, išmokomis, lėšų panaudojimu. Be abejo, suprantu, kad kalbant apie laikotarpio vidurio peržiūrą, to įtaka tai yra susiję su tuo, ką mes aptarėme. Nuo pramonės politikos efektyvumas taip tikrai svarbus punktas, galiu tam pritarti. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Mankai. Ačiū labai, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Turbūt visi pamename, kad 14 e, metais ES e, buvo e, skoloje 25 milijardus eurų buvo neišmokėta tokia didžiulė suma. Na, 15 metais ta suma sumažėjo iki 17 milijardų, tačiau tikrai daug vėlavimų, kalbant apie projektų įgyvendinimą ES. Na ir komisija iki pat šios dienos nėra pateikusi um, išvadų dėl tokių vėluojančių išmokų pasiekmių, bet to taip pat suprantate, kad yra ir e, Kita šio reikalo pusė, pavyzdžiui, savivaldybės negauna lėšų, negali sumokėti tiekėjams ir taip toliau ir panašiai. Tad e, tai lemia tik dar didesnės problemas ir manau, kad reikia paprašyti komisijos pateikti e, tokių vėluojančių, neįvykusių išmokų e, pasiekmes, nes labai svarbu kuo greičiau įgyvendinti projektus. Na ir jeigu vėluosime mokėti, tada turėsime mm, susitaikyti su pasiekmėmis. Ir norėčiau, kad e, būtų kreiptas į komisiją ir paprašyta pateikti paskutinių keliarių metų analizę. Pirmininkas, na galbūt to nebūtina kartoti mūsų nuomonėje, nes tai yra biudžeto kontrolės komiteto nuomonėje jau aptarta, bent jau mano žiniomis. Tai yra susijęs su vėlončiais mokėjimais ar uh, neatliktais mokėjimais Europos biudžete. Tad galiu visiškai pritarti jūsų pastabai, jos esmiai. Dabar žodis ponui Benito Ziloaga. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Kalbant apie ES biudžetą ir energetikos sritį, visų pirma, reikėtų uh, E, kreipti daugiausia dėmesio klimato kaitos tikslams, e, kurie buvo nubriežti Paryžėje pasiektame susitarime. Tad labai svarbu, kad būtų skiriamas tam biudžetas, pažiūrėjau, pagal Horizontas 2020 programą, nes per pastaruosius metus Horizontas 2020 dėja susidūrė su labai didžiuliais apkarpimais. Be to reikia skatinti ir energijos e, panaudojimo efektyvumą, taip pat didinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir susijęti tai su galutiniu vartojimu, galutinėme mm, energijos rūšių derinyje. Bet to kalbant apie pono Junkerio investicijų planą, dėje nebuvo sugebėta mobilizuoti pakankamų investicinių srautų. Ir nebuvo kažkokių tai ženklių investicijų padaryta į tas e, svarbės programas, tokias, pavyzdžiui, kaip Kosme, kuri yra skirta mažoms bei vidutinėms įmonėms. Projektams buvo suteikiamas finansavimas, tačiau dažniausiai apkarpamas finansavimas regioninio ar vietos lygių. Na ir kalbant apie ITER programą, jos finansavimą, kaip jau buvome minėję anksčiau, mes nepalaikome šio projekto. Manau, kad reikia persvarstyti viską ir galbūt netgi nutraukti jo finansavimą, nes panašu, kad e, bandome tarsi užpildyti juodąją skylę e, ir investuojame į tokį projektą, kuris neduoda naudos. Taip pat investuojame į projektą, kuris tik kelia tikrai didžiulių abejonių, e, kalbant apie saugumą, taip pat atliekų tvarkymą. Kalbu ir apie brandolinės atliekas. Tad manau, kad šis projektas apskritai turėtų būti sustabdytas. Ačiū, ačiū labai kolegoms. Man atrodo, kad bendraja prasme energetikos klausimas kartu su klimatos kaitos klausimais tikrai susilaukia daug dėmesio ir mano nuomonė tai yra paminėta. Kalbama apie horizontas 2020 e, ir didesnį šios programos finansavimą, tačiau minime e, ir tai, kad e, jau ir taip 20 procentų daugiau lėšų skiriama nei FP7 programai. Na nu ir kalbant apie ES biudžetą, be abejo, jis didėja, plečiasi, 40 procentų kas kart didesnis biudžetas skiriamas, tačiau pritariu bendrosioms jūsų pastaboms. Nu, kalbant apie ITER, na ir e, būtų galima čia dabar leistis į mokslinės diskusijas, tačiau man atrodo, kad pirmiausia reikia kalbėti apie. Um, fundamentinius tyrimus ir tai yra taip pat svarbi sritis, kurios svarba tik auks artimiausių metų, tačiau tai yra mokslinės diskusijos ir sprendimai. Pane Kapal, prašau. Ačiū pirmininkė. Iš esmės pritariu tam, kas buvo pasakyta anksčiau. Tiek programai Horizontas 2020, tiek infrastruktūros tinklų sungimo priemoniai yra numatyta pakankamai finansavimo. Ir dėl to, kad Europos finansinio <clears throat> stabilumo priemonė turi būti panaudota, čia poveikis galbūt nėra toksai juntamas. Uh, tačiau tiek ENISA, tiek e, ESA agentūros turi gauti garantijas dėl e, finansavimo ir galbūt e, smulkų verslą reikėtų remti iš kosme programos lėšų ir taip pat kaip Ostalyčka minėjo, žiedinė ekonomika turi susilaukti pakankamai dėmesio. Taigi manau, kad svarbiausius aspektus čia dėmesio atkreipta pakankamai. Our money back. Mes, kalbant apie EFSI, turim kalbėti apie tai, kad e, mes turime atgauti savo lėšas e, ir tiksliau gauti daugiau dar lėšų į biudžetą. Ačiū, norėčiau tik tai papildyti kolegą Manką. Turėtume paraginti komisiją įvardinti dėl neapmokėtų sąskaitų patirtos žalos mastą ir tai ateitie būtina užtikrinti, kad tos sąskaitos būtų apmokėtos. Dėl įterio kolegos galbūt nežino, kad e, tam, kad būtų tinkami vykdomi tyrimai įter reaktorių reikėtų saulę užgesinti. Okay. Pone Kapil dar kartą? No, thank you. Ne, ačiū. Kalbama be mikrofono. Uh, well, uh, thank you very much for all your... Ačiū visiems už išsakytas pastabas, jūs buvo tikrai um, racionalius, kaip ir nuspėjau. Taigi viską atsižvelgsime, o pakeitimus galima teikti iki gegužės 24-osios 6 valandos. Visi, kaip matote, ko gero pritarsime pakeitimams, o dėl bandomųjų projektų pasiūlymų Juos galima teikti iki gegužės 31 dienos 12 valandos. Taigi, iki 24 gegužės 6 valandos vakaro galima teikti pakeitimus, o pradinius pasiūlymus dėl bandomųjų projektų teikimo terminas gegužės 31 diena 12 valanda. Tai manau, kad tiek. kalbant apie įgaliojimus trišaliam dialogui. Įgaliojami biudžeto komitetui toliau ES šildymo ir vėsinimo strategija Adam Jerek, mūsų pranešėjas, prašom. Ačiū, aš taip suprantu, kad e, turėsiu pristatyti panašiai, panašių greičių. E, kolegos aušinimo ir šildymo ir vėsinimo strategija yra susijusi mm, su apie 40 procentų pirminės energijos sunaudojimu. Ir tai yra labai svarbi tema. 50 procentų mm, yra sunaudojama energija. Ir tai rodo, kad e, iš tikrųjų kalbame apie didžiulės energijos sąnaudas. Ir ES valstybėse narėse ši tema yra nevienodai aktuali įvairioms valstybėms narėms. Mes, kalbant apie šildymą ir vėsinimą, negalime iš tikrųjų kalbėti apie uh, vieningą rinką ir tai yra problema spręstina vietos lygmenių. Ir dar noriu pasakyti, kad yra nevienoda hierarchija tų veiksmų, kurių mes turime imtis. Veiksmingumo rezervai didžiausi, kalbant apie valstybės narės prisijungusias prie ES po 2004 metų, yra pastatų modernizavime. Tai yra greičiausias ir veiksmingiausias būdas veiksmingiau naudoti energiją, riboti CO2 emisijas ir sukurti naujas darbo vietas. Taigi, būtent kalbant apie tą prioritetinį tikslą, svarbu uh, didinti finansinės lėšas ir naikinti tas kliūtis, kurios kyla naudojant regioninių fondo lėšų panaudojimą. Svarbu kalbėti apie naujas technologijas Dar svarbu keisti pasenusias katilines, e, taip vadinamomis išmaniosiomis didesnio veiksmingumo e, katilinėmis. Ir čia reikia taip pat atsižvelgti į istorinius skirtumus tarp rytų ir vakarų ES, kas, kai kalbama apie e, dujų naudojimą. Taip pat Žinome, kad yra problemų susijusių su klimato e, atšilimu, tai reiškia, kad didėja energijos poreikis skirtos vėsinimui. Taigi, sprendžiant minimas problemas, reikia pasitelkti daug kompleksinių priemonių, tiek architektūrinių, tiek urbanistinių Taip pat reikia išnaudoti natūralius šildymo ir vėsinimo šaltinius, reikia plėtoti inovacinius mokslinius tyrimus ir sukurti naują mm, ekologijai naudingą verslo specializaciją ir šiuo metu tas procesas Europoje prasideda kaip ir pasauliniu mastu. Taip pat manau, kad e, likę klausimai taip pat yra įtraukti į kolegoms pasiūlytą projektą ir aš prašyčiau dabar jį įvertinti. Dar papildomai tik noriu pasakyti, kad e, pakeitimų teikimo terminas baigėsi gegužės 27 dieną. Taigi laiko turite nedaug, balsavimas šitrė komitete numatytas Liepos 12. O plenarinėje sesijoje balsuosime rugsėjai. Ačiū kolega, dar baigdė, baigiant mūsų diskusiją. Ponas e, Saudargas EPP e vardu šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Aš galiu tik pritarti tam, ką sakė pranešėjas apie vėsinimą ir šildymą. Labai gerai, kad ši diskusija vyksta atskirai. Nes kai kurie tų dalykų jau yra aptarti įvairiose kontekstuose ir nekartą. Kita vertus, pranešime yra tikrai minima nemažai svarbių techninių aspektų, bet aš manau, kad reikia uh, daugiau strateginės krypties, iškesnės strateginės krypties, kuri turėtų būti akcentuota. Taigi aš manau, kad reikėtų mm, tam tikrų pakeitimų ir paminėsiu keletą mūsų siūlymų. Jau buvo pasakyta, kad e, svarbu tai, kad tai yra labai uh, įvairi, tiksliau skiriasi problemos susijusios su šildymu ir vėsinimu įvairiose valstybėse narėse. Svarbi vietos valdžia, svarbus regionalizavimas. Aš e, norėčiau kad šie aspektai būtų akcentuoti. Taip pat reikėtų iškiau kalbėti apie technologijų neutralumą, e, akcentuoti vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmenį, planuojant ir įgyvendinant atitinkamus veiksmus ir susijusius su šildymu ir vėsinimu. Ir manau, kad e, mums, mes e, turėtume labiau akcentuoti finansinius aspektus ir Šildymas ir vėsinimas energijos sąjungoje, energijos sąjungos ir klimato politikos kontekste, e, šiame kontekste turėtų būti žiūrima į šildymo ir vėsinimą ir mes laukiame energijos efektyvumo direktyvos peržiūros, taigi mes turėtume rasti būdą, kaip šiame pranešime uh, reikėtų kalbėti apie aiškės gairės šių direktyvų peržiūrai. Ačiū. Ačiū. Aš norėčiau paprašyti kolegos kalbėti labai trumpai. Ponas Petersen, Alde šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui už pranešimo projektą. Mes taip pat savo ruoštų manome, mes turėtume neprarasti iš akių svarbiausių problemų ir iš tikrųjų dujų e, tiekimo krizė, apie ją buvo galbūt kalbama daugiau negu apie šildymą apskritai. Mes turime siekti didesnio ekonomiškumo, didinti visą ES e, energijos veiksmingumo, e, energijos sistemos veiksmingumą, kad mažėtų sąnauda vartotojams. Ir ES vaidmuo šio požiūriu turėtų būti toks, kad ji turi sukurti atitinkamą reglamentavimo aplinką ir pranešimas svarbus būtent šiuo požiūriu. Taip pat reikia tinkamų teisės aktų, kaip pastatų energetinio veiksmingumo direktyva, energijos veiksmingumo direktyva. Taigi mes turime užsibriežti aiškius tikslus šildymo ir vėsinimo srityje ir rasti konkrečius sprendimus. Turime integruoti iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektrą ir kitus elementus. Taigi mes teiksime pakeitimų būtent šią linkme ir mes esame pasirinkę bendradarbiauti su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū, kolegos. Ponas Benedikt Javor, žaliųjų šešėlinis pranešėjas, nedalyvauja, bet jo kolega pasisakys. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Gyrek. Taip, labai svarbu kalbėti apie pastatų modernizavimą ir turiu pabrėžti, kad pagal EFSI nepakankamai lėšų e, skiriama pastatų atnaujinimui, ypač rytų Europoje. CHP turime skatinti ir skatinti ne vien modernizavimą, bet e, pereimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir biomasės. Uh, Vėsinimas labai svarbus aspektas, bet aš turiu dar klausimą kolegai. Kai sakote, kad jūs už technologijų neutralumą, ponas Gyrek, jo 15 dalyje, jo pranešimo, sakoma, kad reikia nustoti naudoti pasenusią įrangą. Tai ar mes turėtume naudoti toliau anglį pastatų šildymui? Krokuvoje, man atrodo, kur Jau dabar pripažįstama, kad šildyti namus e, anglimis e, jau yra tikrai negerai, bet jeigu kalbėtume apie technologijų neutralumą, tai tarsi būtų galima suprasti, kad galima tęsti tokią praktiką. Aš tam tikrai nepritarčiau. Ačiū, ponė Ernst atstovauja GUE ir aš šešėlinė pranešėja. Labai ačiū. Bendrai vertinant, buvome maloniai nustebinti dėl daugelio pranešimo nuostatų. Mes taip pat manome, kad energijos vartojimo efektyvumui tenka labai svarbus vaidmuo. Sprendžiant problemas susijusias su šildymu ir vėsinimu ir kad didesnis vaidmo turi būti skirimas atsinaujantiems energijos šaltiniams ir daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams. Taip pat pritarėme pasiūlymams dėl EFKO, ES fondų naudojimo ir tam tikrų apribojimų, kuriuos mes laikome ne visiškai priimtinais, tačiau egzistuoja tam tikri momentai, kurie mums nėra priimtini. Pirmiausiai e, Jie yra susijęs su toms nuost, tomis nuostatomis, kuriuose e, minimi, minimas iškastinis kūras, suskistintos dujos pirmiausiai. Manau, kad e, mes turėtume čia pabrėžti daug aiškiau pasirinktą kryptį, tai yra pabrėžti atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimo svarbą, taip pat e, įprastinės jėgainės, elektros e, gaminimo jėgainės ir brandulinės jėgainės nuo jų reikėtų atsiriboti. Taigi, jeigu mes jau dabar čia svarstame šį klausimą, tai aš laikau šias diskusijas prasmingomis tik tai tuo atveju, jeigu mes iš tiesų pasirinksime būtent e, atsinaujinančių energijos šaltinių kryptį ir pamastysime, kaip būtent šioje srityje galėtume sparčiau judėti į priekį ir kaip turėtume, kokiais būdais turėtume labiau taupyti energijos išteklius kam, tam, kad pasiektume iš tiesų proveržį. Ir e, reikia taip pat šiame kontekste paminėti, kad ne tik komunistiniais laikais, tačiau taip pat ir pavyzdžiui po komunizmo žlugimo buvo daug naujų pastatų pastatyta, kurie tikrai nėra pakankamai taupus e, energijos suvartojimo požiūriu, taigi čia taip pat reikėtų keisti situaciją. Ask... Ačiū. Gal galėčiau paprašyti vertėjų pasilikti šiek tiek ilgiau, dar dešimt minučių maždaug, nes mes tikrai tokiai netradiciniai situacijoje labai ilgai balsavome ir nespėjome laiku visko aptarti. Suprantu, kad um, vertėjai neprieštarauja pasilikti ilgiau ir mes dar galime skirti 10 minučių diskusijai. ENF vardu, ponė Kapel. Ačiū pirmininkė. Jau buvo minėta, kad 50 procentų suvartojamos energijos yra suvartojama šildymui ir e, sinimui. <clears throat> tai reiškia, kad Europoje būtent šiuose srityse daugiausiai energijos suvartojama ir reikia tam skirti daugiausiai dėmesio. Taigi reikėtų pabrėžti keturis aspektus, kurie taip pat pakankamai neblogai pristatomi ir pranešime. Tai yra pirmiausiai pastatų šiltinimas, jis yra labai svarbus siekiant sumažinti CO2 išmetimą ir taupiai naudoti energijos išteklius, todėl būtina įgyvendinti e, pastatų energetinio efektyvumo direktyvą, kuri šiuo metu taip pat yra ir peržiūrima. <clears throat> Ir e, e, pastatų šiltinimo metinės apimtis šiuo metu siekia tik 1,2 procentus ir tai yra tikrai per mažai, nepakankamai ir direktyvos nuostatos valstybėse narėse netinkamai gyvenimas. Antras pastebėjimas ir sritis tai yra išmanių pastatų, išmanių pastatų sistemų sritis būtina skirti pakankamai išteklių moksliniams tyrimams ir plėtrai ir ne tik patvirtinti reikiamus įstatymus, tačiau ir sudaryti sąlygas, kaip e, tinkamiau panaudoti turimas lėšas. Kita sritis yra e, viešinimas pastatų, ypač pietinėse valstybėse narėse. Manau, kad šioje srityje taip pat daugiau dėmesio reikėtų skirti moksliniams tyrimams. Ir paskutinis pastebėjimas tai yra optimalesnis uh, saulės e, baterijų, saulės energijos naudojimas taip pat ir privatiems tikslams arba namų ūkiams. Ačiū. Dabar du kalbėtojai kalbės e, ne ilgiau negu po vieną minutę savo vardu, tai yra ponas Blankropės ir ponas, ponas Blankropės išėjo, taigi ponas Količiak pusantros minutės. Ačiū. Pranešime pagrįstai svarstamos e, techninės problemos sprendimo galimybės, tačiau tai yra tik tai vienas iš trijų svarbiausių aspektų. Pirmiaus, pirmasis svarbiausias aspektas šią strategiją įgyvendinti yra teorinis. Pavyzdžiui, Drezdo universitetas yra atlikęs atitinkamą tyrimą susijusi su energijos išteklių panaudojimu šildymui ir vėsinimui. Aš e, daktaro disertaciją parašiau šią temą, taigi esu pakankamai gerai informuotas ir būtent ateitie turėtume teoriniams aspektams skirti daugiau dėmesio. Taip pat mes e, e, nepakankamai dėmesio skiriame atliekų naudojimui, tarkime, geoterminės energijos, nes ten naudojant geoterminę energiją susidaro nemažai uh, pavojingų atliekų e, užteršto vandens, taigi reikėtų taip pat ir nepamiršti, kaip e, <clears throat> tas atliekas galėtume pašalinti. Ačiū. Labai ačiū. Šiandien su mumis taip pat e, salėje yra ir komisijos atstovai. Direktorės Donaldį nėra. Ar kas nors e, komisijos atstovų norėtų tarti keletą žodžių? Labai ačiū. Mes e, pasižymėjome labai atidžiai komiteto narių komentarus ir pastabas ir nekantri laukiame, kaip toliau rutuliosios diskusijos dėl šio pranešimo ir e, koks bus galutinis jo projektas. Manau, kad mes atsižvelgsime tikrai į šio prašymo nuostatas, teikdami pasiūlymus dėl šimo ir e, vėsinimo strategijos. Nežinau, ar galiu sureaguoti į išsakytas pastabas, tačiau iš esmės mes pritarėme, kad daugiausiai dėmesio reikia skirti pastatų energetiniam efektyvumui, šiltinimui, renovacijai. Taip pat e, labai e, svarb, svarbų minčių išgirdome dėl elektros energijos iš šilumos. Uh, gamybos ir e, kogeneracijos. Taigi mes dar kartą pakartoju nekantriai laukiame, kai bus parengtas galutinis komiteto pranešimas. Ačiū pranešėjų žodis. Prašau. Ačiū. Labai trumpai. Diskusija gali būti labai ilga ir įdomi. Bet aš noriu tik pasakyti, kad e, technikos požiūrį, technologijos požiūrį nieko naujo nesiūlome. Mes žinome, kaip šildyti, kuo šildyti, priklausomai nuo to, apie kokią valstybę narę kalbam ir kokių žaliavų ten yra. Bet e, šiame projekte aš išvelgiu vieną svarbiausią veiksnį, svarbiausią dalyką tai yra prioritetų nustatymą. Aš manau, kad šioje diskusijoje E, su šešėliniais pranešėjais mes pasieksime sutarimo būtent e, dėl prioritetų. Noriu pasakyti, kad e, toks prioritetas turi būti pastatų šildymas. Pažiūrėkime vieną vertus į pastatus čia Briuselėje. Kaip tuos pastatus šildyti? Tai yra labai sudėtinga problema. Tai yra seni namai, istoriniai namai, bet šildyti juos reikia. O kita vertus, yra daug pastatų tose valstybėse narėse, kurios 2004-aisiais e, įstojo į Europos Sąjungą, ištisi rajonai, kur šildymas yra tiesiog švaistamas. Taigi, pirmiausia, svarbu paruošti pastatus, kokią prasme šildyti, jeigu pastatai neparuošti. Tai būtų nesąmonė. Taigi svarbu mm, nustatyti prioritetus ir manau, kad su kolegomis mes susitarsime dėl to, kokie tie prioritetai ir kokiamis priemonėmis vėliau juos e, įgyvendinti. Ačiū pranešėjui. Ačiū kolegai Adam Gierekui. Dar kartą noriu priminti, kad pakeitimus galima teikti iki gegužės 27 dienos 12 valandos. O balsavimas įtrė vyks Liepos 12 dieną 2016, o plenarinėje bus greičiausiai balsuojama rugsėjo mėnesį. Ačiū visiems, to ir baigėme 12 punkto aptarimą. Toliau 13 punktas. ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglės dioksido kiekio technologijas. Norėčiau atsiprašyti pono Federley ir visų šešėlinių pranešėjų, kurie neturi šiandien laiko pristatyti e, šį pranešimą. Aš e, norėčiau pasiūlyti Štai kokia tolesnė darbo tvarka. Atidėkime mūsų diskusiją iki birželio 13-14 dienos. Tai yra iki kito įtrio komiteto posėdžio, kuris vyks po maždaug trijų savaičių. Pakeisime tada, aišku, ir pakeitimų teikimo e, datą. Ji bus e, birželio 15 diena, tai yra viena diena po įtrė komiteto posėdžio. Toks būtų mano pasiūlymas. Tiesą sakant, kitokių alternatyvų ir nėra. Galim paprašyti pono Federliai, mūsų pranešėjo, pasakyti porą žodžių apie šį pasiūlymą. Uh, thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Tie, kurie stebi diskusijas tarp suinteresuotų subjektų, nevyriausybinio organizacijų ir vyriausybių narių turbūt e, dabar puikiai suvokia, kad turime šią diskusiją nukelti, nes nėra galimybių surenkti rimtos diskusijos dėl apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos. Taigi manau, kad e, reikėtų suderinti su kolegomis, koordinatoriais taip pat suderinti ir galutinį pakeitimų teikimo terminą, nes reikia visuomenės, e, visuomenė organizacijos toms leisti galimybę sureaguoti į pateikimus pasiūlymus. Aš e, <clears throat> tikrai apgalestauju, kad taip ilgai laukia dabar tos diskusijos negalėjome surenkti, tačiau turėsime po kelių savaitų dar prie šio klausimo grįžti vietą to, kad dabar verstumės per galvą pirmininkas. Aš tik noriu pasakyti, kad įmanoma svarstyti šį klausimą ir Strasbūrė surenkti atskirą posėdį. Tačiau gali būti, kad tokiu atveju šiandien posėdėje dalyvaujantis komiteto nariai negalės tame posėdėje dalyvauti. Galbūt internetu būtų galima transliuoti tas diskusijas ir suinteresuoti asmenys galėtų jų klausytis ir stebėti, galėtume aptarti ir tokią galimybę, na, o vėliau turėsime įvertinti, taip pat pirmiausia ir su jumis ir kitais šešiems pranešėjais pasitardami, kokį tinkamiausią sprendimą pasirinkti. pasirinkti. Taigi dar kartą atsiprašau visų tų, kurie šiandien ruošiasi dalyvauti diskusijoje, posėdžio daugiau tęsti negalime. Pirmininkas dėkoja vertėjams už tai, kad dirbo 13 minučių ilgiau. Kitas posėdis vyks Briuselėje birželio 13 arba 14 dienomis, o galbūt taip pat bus ir posėdis Strasbūrė.